yra prieštaravimo, ne, tuomet patvirtiname. Kai kurie komitetai pagal 69 straipsnio C e, pir, pir, pirmąją dalį nori pradėti tarp e, institucinės e, dėrybas. Atitinkami pranešimai šitais klausimais yra paskelbti parlamento tinklalapyje pagal 69 straipsnio C antrą dalį politinių frakcijų nariai, jeigu jų skaičius atitinka numatytą ribą, gali pareikalauti iki kovo pirmos dienos balsavimo šituo klausimu. Jeigu nebus reikalavimo balsuoti, tuomet šių komitetų prašymai dėl e, tarp institucinių dėrybų pradėjimo